Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank für die Mėly kolegos, e, dėkoju AFET kolegoms, kurie e, turėjo kantrybės čia pasilikti. Ir dabar matau kolegas iš e, DEVE ir DUA komitetų, kurie čia atvyko išklausyti pranešimo siūlyčiau, kad um, ponia Valenciano bus bendra pirmininkė šiame posėdėje pirmą kartą. Ir noriu uh, labai padėkoti. Norėčiau e, e, jūs e, priminti 2016 metų Sakarovo laureatus. Mūsų komitetas balsuos dėl kandidatų kitą savaitę antradienį. Ir E, ir e, bus pateiktas trijų kandidatų sąrašas pirmininkų sungiai, kurie nuspręs, e, kas yra laimėtojas spalio 27 ketvirtadienį Strasbūrė. Yeah. But NLS, uh, it was said into the wind and will not repeat it. And uh, I think this Sakharov Prize is perhaps... Aš manau, kad e, šis Sakarovo prizas, e, Sakarovo premija yra pats e, matomiausias aspektas, aspektas parlamento darbe, kuriuo yra skatinama žmogaus teisės visame pasaulyje. Dabar, mes neskelbsime balsų kito antradienio balsų dėl paprastos priežasties. E, jeigu kažkas bus nubalsuotas labai smarkiai, tai bus paskelbta viešai, tai e, tam žmogui e, bus pakengta, jo reputacija bus pakengta ir ta, jo nebus galima apginti jo paties šalyje. Uh, E, tai bus paskelbta žiniasklaidoje. Na ir mes lygiai taip pat nepaskelbsime pirmų trijų e, kandidatų skaičių, tačiau e, mes juos pateiksime parlamento pirmininkui ir frakcijoms, kad visi žinotų, kokie yra rezultatai, kurie visada bus objektyvus E, kad tikrai tas, dėl kurio buvo nubalsuota daugiausia balsų, taptų laimėtoju. Ir žinote, kaip e, galbūt ir kiti kandidatai e, turi šansą laimėti, manau, kad tai būtų padaryti sąžininką. Mes jau kurį laiką kalbame apie skaidrumo nebuvimą. Ir aš manau, tai bus sąžininga. Taip pat turime atsižvelgti į žmogaus teisų reikalus, kai kalbame apie bendradarbiavimo sutartis, kurias ketiname sudaryti su kitomis valstybėmis. Neskaitysiu turbūt visko, kas čia man parašyta dabar. Dėkuoju personalui, kuris parašė šį labai protingą raštą. Gal kas nors jį perskaitys. O dabar pereikim iš kandidatų. Europos parlamento nariai turi pristatyti savo kandidatą ar kandidatus. Dešimt minučių vienam kandidatų ir kandidatų grupiai yra skiriama, įskaitant ir video klipą. Iš viso e, galima skirti 40 minučių. Pradedame nuo pirmųjų kandidatų abecėlės tvarka. Sandundar ir Turkijos e, minties ir žodžio laisvės gynėjai. Juos e, siūlo GUE frakcija ir žalieji EFA bei EFDD. Žodis ponė Veržia. 3 minutės 20 sekundžių. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jūs teisingai padarėte pabrėždamas uh, Sakarovo premijos svarbą šiam parlamentui, nes tai prisideda prie parlamento matomumo tarptautiniu mastu. Šiandien mes norime pristatyti bendrą kandidatą, tai yra trys frakcijos, kartu pristato Can Dundar kandidatūrą, jisai simbolizuoja žurnalistų padėtį Turkijoje, žurnalistams ir spaudos laisvė iškyla vis daugiau grėsmių Turkijoje, Can Dundar yra tyriamosios žurnalistikos atstovas, nepriklausomas žurnalistas. E, toks darbas Turkijoje visuomet buvo sudėtingas, bet dabar padėtis blogėja dar labiau. 12 metais reporteriai be sienų perspėjo mus, jog e, Turkija tapo didžiausių pasaulio kalėjimų žurnalistams. Ir nuo to laiko politinė įtampa, tai yra nuo 15 metų pavasario, visą laiką blogėjo. Sandundar yra žurnalistas nuo 18 metų, jisai baigęs Londono žurnalistikos e, institutą, dirbo TRT, Turkijos televizijoje taip pat, ten jisai yra parengęs, sukūręs ne vieną dokumentinį filmą, 13 metais tapo e, dienraščio Kumuriet, liberalaus pobūdžio dienraščio e, vyriausių redaktorium. 15 metais šis dienraštis paskelbė paskelbė medžiagą, kurioje e, matomi surki, Turkijos valstybės saugumo darbuotojai apsimetę humanitarinės asociacijos darbuotojais e, perdada ginklus e, kovotoj, islamistams kovotojams ir po to Sandundar buvo apkaltintas, taip pat ir jo laikraštis, jog atskleidė valstybės paslapti. bylą iškėlė. Erdoganas paskui pareiškė, jog šis žurnalistas turi būti kalintas iki gyvos galvos ir turi sumokėti už tai, ką padarė. Pone pirmininkė, jeigu jūs juoktumėte šiek tiek tyliau, tai girdėtumėt, ką aš sakau. Dėkuoju. Šiuo metu, praeitų metų, lapkričio 26 6 dieną Cendandar buvo nuteistas ir buvo įkalintas virš 90 e, dienų. Paskui e, jis buvo kesintasi į jo gyvybę, paskui įvyko e, valstybės perversmas ir tuomet met padėtis dar pablogėjo ir spaudos laisvė tapo dar labiau apribota. Turkijos valstybė nusprendė uždaryti 45 žurnalus, 7, 7 kanalus, 23 radijos stotis, 15 žurnalų, 15 leidiklų. Apie 200 žurnalistų buvo areštuoti, pusė iš jų dabar yra įkalinti kalėjimuose. Pasak reporterių be sienų, jie nesenai paskelbė ataskaitą šituo e, klausimu. Padėtis iš tikrųjų yra labai rimta. Žurnalistas Sandundar yra dabar išvykęs iš Turkijos, nes jam pavojinga gyventi Turkijoje, jo žmona buvo areštuota, e, konfiskuotas jos pasas ir tai yra tam tikras spaudimas, kad e, Kandundar grįžtų į Turkiją. Kandundar Isa yra e, žurnalistų kovojančių už spaudos laisvę simbolis ir jisai vertas Sakarovo premijos. Skakeler, mano frakcija, e, žaliųjų FF frakcija labai didžiuojasi galėdama uh, nominuoti šių metų Sakarovo premijai Čandundar. E, Beveik 30 mečius mūsų Sakarovo premija yra skiriama žmonijos e, ž, stebėčiš, labiausiai didžiausią stebėjimą keliantiems e, žmogaus laisvių gynėjams. Man labai malonu, kad Džantundar priklauso šių laikų herojų kategorijai. Jis yra Turkijos žurnalisto išskirtinė figūra Jis yra e, žodžio laisvės jo valstybėje gyvas simbolis. Per pasarosius 25 metus jis labai aktyviai kovojo už žodžio laisvę ir už demokratišką Turkiją. Jis kovojo ir aš noriu pabrėžti, kad jis kovojo už draugiškus ir glaudesnius ES ir Turkijos santykis. Jis pasitarnavo kaip įkvėpimo ir pasimokymo šaltinis mums visiems ir Turkijoje ir Europoje. Be to jis buvo uh, E, stiprus taikos ir politinių kurtų klausimo sprendimo gynėjas. Bet pastaruoju metu jis susidūrė su savo vyriausybės brutale uh, opresija. Už tai, kad e, atskleidė valstybės paslaptis, jis buvo areštuotas, laikomas izolatoriuje ir gavo labai griežtą kalėjimo bausmę. Jį buvo net bandoma nužudyti ir kai šią vasarą žlugo valstybės perversmas, jis turėjo pabėgti iš valstybės, bijodamas nesažiningo bylos prieš jį, nes valstybėje susidarė e, karo padėtis ir teisės viršenybės vakumas. Tuo tarpu jo žmona buvo sulaikyta ir jos pasas konfiskuotas. Kolegos Turkija yra viena iš mūsų artimiausių kaimynių, viena iš mūsų artimiausių valstybių. E, ji taip pat yra kandidatė tapti ES nare. Turkijos ir ES žmonės visuomet palaikė glaudžius ryšius, e, turėjo daug sąsajų kultūrinių, istorinių, ekonominių, taip pat asmeninių. Nors Sirija ir daugelis kitų mūsų e, kaiminių dabar išgyvena karą, yra mūsų artimiausioje kaiminystėje uh, E, daug valstybių, kurios palaiko labai svarbius santykius, tokius kaip Turkija Europos Sąjunga, tačiau juose matome labai rimtus žmogaus teisų ir demokratijos pažeidimus. Matome, kad e, mūsų santykių įtampa vis labiau didėja, mūsų lyderiai ir institucijos valstybių sostinėse e, kartais pamina pagrindinės vertybės ir principus, pasiduodami trumparegiškiems e, e, tikslams susijusiems su migracija ir pabėgėliais. ES pradeda nusisukti nuo Turkijos ir palieka e, visiškai bedėmėsio tuos, kurie nori ginti demokratiją, kurie kovoja su terorizmu ir žmonių kančiomis rytuose. 2016 metais, jeigu suteiksime Sakarovo premiją Čendundar, dar, Mes, Europos parlamentas, pagerbsime patys save, priminsime ES ir valstybėms narėms, kad mes turime e, būti neabejotinai pasiryžę plura, siekti pluralizmo ir žmogaus teisų. Suteikdami signalą šiandien dar, mes Europos parlamentas duotume labai tvirtą signalą iš Bruselio, kad Turkijos padėtis mums rūpi ir Europos Sąjunga nenusileis uh, ir nepaliks vienų tų e, gyvybingų Turkijos žmogaus teisų gynėjo. Džandun dar buvo baudžiamas už e, straipsnius ir tyrimus, kuris atliko. Mes norime jį remti, mes remia visus laisvus balsus Turkijoje ir todėl keliame jo kandidatūrą. Ačiū. Grazie, prezidentė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man didelė garbė ir labai malonu savo frakcijos vardu pasakyti, jog prisidame prie Čandundar kandidatūros Sakarovo premijai. Kai buvo priminta anksčiau, Sakarovo premija yra premija už e, žodžio laisvę, minties laisvę. Turkija kuri nuo 99 oficialiai yra valstybė kandidatė, e, stojimo į Europos Sąjungą kontekste, tačiau e, ž, ž, spaudos ir žodžio laisvė, kuri yra vienas iš Europos e, projekto pagrindų, nėra tinkamai apsaugotos Turkijoje. Tad mes turime taip pat e, pripažinti, jog Turkija šią prasme yra labai nutolusi nuo Europos idealų. Aš manau, jog šiandien dar vertas šitos premijos, todėl kad visą savo gyvenimą kovojo už tuos idealus, netgi e, tuomet, kai iškildavo grėsmė jo gyvybei. Jisai veikia labai drąsiai ir gynė tokius dalykus, kurie mums atrodo savaime suprantami, nes egzistuoja pas mus. Jisai gynė ketvirtosios valdžios teisę informuoti piliečius. Ir, kaip žinome, jo veikla buvo labai sudėtinga ir pavojinga. Turkijoje Daugiau negu šimtas žiniasklaidos priemonių buvo uždarytos ir žinome, jog dabar Turkija užima 151 vietą pagal spaudos laisvės indeksą. Turkijoje kalėjime sėdi daugiausiai žurnalistų. Turkija, kaip aš sakiau, yra vis dėlto valstybė kandidatė oficialiai siekianti narystės Europos Sąjungoje. Mes kol kas dar galime nusiųsti signalą, svarbu signalą, kuris vis dėlto primintų Turkijai, jog jinai tolsta nuo narystės perspektyvos, tolsta nuo mūsų vertybių. Mes turime drąsiai pasakyti, ką galvojame šituo klausimu, ką galvojame apie tai, jog uh, žurnalistų žodžio laisvė yra ribojama, nes jeigu mes bijosime pasakyti, tai tuomet iš tikrųjų tapsime bendrininkai to, kas vyksta Turkijoje. Mūsų balsavimas dėl šitos kandidatūros nėra balsavimas prieš Turkiją, tai yra balsavimas už Turkijos pilietinę visuomenę. Mes norime taip pat užkirsti kelią tam, kad e, Turkijoje būtų be pagrindo teisiami piliečiai ir pasisakome už tai, kad Turkijoje būtų teisinė valstybė. Nes Turkijoje dabar nėra spaudos laisvės, žodžio laisvės ir e, pilietinė visuomenė negali kontroliuoti vyriausybės veiksmų. Turime šiandien kartu priminti šitos dalykus Turkijai balsuodami. Dėkuoju. Pirmininkas kalba be mikrofono. Does it work? It's uh, thinking is Mustafa Džemelev and... Uh... Ačiū. Perinam prie kito kandidato Mustafa Džemilev, kurį siūlo EPP frakcija, krikščionis demokratai, Jacek Sariuš Volskiai. A lonely fighter for freedom against totalitarian Jis yra kovotojas už laisvę totalitarinėje e, diktatūroje. Tai yra paties Sakarovo siekis. Nerastume turbūt nieko kito, kuris taip atspindi Sakarovo e, kovotojų žmogaus teisės modelį. Jis kovojo uh, už žmogaus teisės dar Sovietų sąjungoje, paskui Rusijoje. Tai labai puikiai atspindi jo biografiją, kurią randame mūsų brošiūroje. Iš Krymo uh, Šešių mėnesių jis buvo ištremtas ir užaugo tremtyje. 1968 metais buvo uždarytas į kalėjimą, nes pretestavo prieš sovietų invaziją į Čekoslovakiją. 15 metų praleido kalėjime. Šiandien jis ir toliau kovoja už žmogaus teisės ir e, kalba apie Ukrainos totorių teisės Rusijos okupuotame Kryme. Nuo 1944 metų, kai jis buvo ištrimtas iš Krymo, iki 2014 metų, 70 metų vėliau, kai jis buvo išvarytas iš Krymo, praėjo ilgas laiko tarpas. Pirmą kartą jį ištrėmė sovietai, antrą kartą ištrėmė rusai. Nepailstamai kovodamas už laisvę visą gyvenimą ir uh, e, kovodamas už žmogaus teisės, jis nusipelno, kad mūsų frakcija jį pasiūlytų kaip kandidatą Sakarovo premijai gauti. Taip pat mes turime trumpą video klipą, kuriame jį pristatysime, technikai jį turėtų tuoj parodyti jums. Okay, where's the timing? No. Thank you very much. Labai ačiū. Mustafa Džamilev yra išsiskirianti figūra, ginant žmogaus pilietinės ir mažumų teisės dabar jau daugiau negu 50 metų, nes pirmą kartą jis buvo areštuotas 1966 metais, daugiau negu prieš 50 metų ir daugiau negu 15 metų praleido sovietų kalėjime. Kaip mano kolega Sarius Švolskis sakė, jis buvo tarptų, kurie kovojo prieš Rusijo, sovietų invaziją į Čekoslovakiją. Ir e, jis pasisakė už Prahos pavasario siekius Jis buvo vienas iš Sakarovo bendradarbių, jis prisidėjo prie Helsinkio grupės įsteigimo Sovietų sąjungoje. Dabar dar kartą jam uždrausta grįžti į savo gimtinę, į Krymą. Šį kartą tai daro Rusijos valdžia. Kai jam buvo šeši mėnesiai, pirmą kartą jis buvo ištremtas kartu su visa savo tauta iš Krymo. Dabar labai svarbu būtų duoti signalą žmogui, kuris pasisako ne tik už Krymo totorių teisės, o jiems dabar iškilo tiesioginė grėsmė dėl ateities, bet e, taip pat ir žmogui, kuris pasisako už visų žmonių, ukrainiečių, rusų teisės visose gyvenimo žingsniuose. Būtent tai turime pripažinti, skirdami e, šią premiją. Well, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Džemilev e, iš pradžių e, buvo siūlomas kaip kandidatas Anos Fotigos, e, mano kolegės, kuri dabar Gruzijoje stebi rinkimus, todėl aš jos vardu pristatysiu šią kandidatūrą. Turiu pripažinti, kad šiemet kandidatų sąrašas labai ilgas ir aš pats e, šį procesą jau labai daug metų stebiu. Tačiau mano nuomonė, Džemilevas yra puikus Sakarovo premijos e, kandidatas, nes jis kaip ir Sakarovas yra e, sovietų disidentas, buvęs sovietų disidentas ir e, Krymo totorių tautos medžlis pirmininkas. Aš su juo susitikau, kai pirmą kartą lankiausi Kryme. Visą gyvenimą jis kovojo už prieš tironiją ir komunistų opresijas. E, kūdikis dar būdamas jis Stalino buvo ištremtas paskui jis labai aktyviai dalyvavo disidentų judėjime, protestavo 68 metais prieš tai, kad sovietai įsiveržė į Prahą, kalbėjo apie žmogaus teisų gynimą TSRS. 15 e, metų Sovietų Sąjungos kalėjime praleido, beveik vienerius metus e, tęsė bado streiką dėl e, to, kad jį buvo bandoma suvaržyti kaip žmogaus teisų gynimą po to, kai Krymas buvo nelegaliai Rusijos aneksuotas, Džemilevui buvo nebeleista grįžti namo. Dabar jis yra Ukrainos parlamentaras ir pasisako už Ukrainos integraciją į ES ir NATO. Man atrodo ironiška, kad praėjus penkio, 25 metams po sovieto diktatūros sugriuvimo e, Džemilevas ir jo bendruomenė uh, kenčia tokį pat spaudimą, kokį kentė sovietiniais laikais, tik šį kartą nuo, iš Rusijos pusės. 70 e, metų po jo ištremimo iš gimtinės, 20 metų po to, kai jis galėjo sugrįžti į savo gimtinę, jis tapo kovos uh, už Krymo išlikimą Ukrainoje simboliu ir kovos už žmogaus teisės simboliu. Uh, Aš manau, kad šiandien turime suprasti, kad rytų Europoje didžiausia geopolitinė grėsmė kyla iš Rusijos. Putinas ir toliau tęsia hybridinį karą vakarų kryptimi, e, vykdydamas propagandą. Džemilevas bandė propagandos aparatą šiek tiek suvaldyti. Šis, e, jeigu mes teiktume premiją šiam buvusiam sovietų disidentui, duotume labai aišku ženklą. Nors dabar, aišku, E, ta žmogaus teisų priespauda dar labiau išaugo. Mes turime visuomet pasakyti už tuos, kurie priešinasi Putinui ir niekad negalime pritarti Krymo nelegaliai aneksacijai. Aš su Džemilė ir jo kolegomis Europos parlamente esu ne vieną kartą susitikęs. Visi galim sutikti, kad jis yra labai tvirtas kandidatas Sakarovo premijai.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 presidente Brock va a tener que dejarnos en unos minutos. Eh, las terceras. Mėly kolegos, tęsėme toliau. Tre, trečioji kandidatė yra Nadija Murat. Ir kartu su ją Bušar, kurios eh, yra siūlomas e, socialistų ir e, AVD. Josef Weidenholz pirmiausiai pasisakys. Gerbiami kolegos, socialdemokratų frakcija šiais metais nusprendė e, pateikti kaip Nadia Murad ir Lamija Adži Bašar kandidatūras, kurios buvo e, lytinės prievartos aukos IS, e, e, Islamo valstybės. Ir jos dabar pasisako prie, ir vykdo seksualinės prie, kampaniją prieš seksualinę, seksualinę prievartą ir e, stengiasi atstatyti savo bendruomenės. Asidi e, tauta yra e, religinė mažuma gyvenanti Irako šiaurės, šiaurėje. Daesh organizacija sukūrė prievartavimo teologiją, kuri sistemiškai taikoma jaunoms merginoms ir moterims, kurios yra pagrobiamos iš jezidį bendruomenės ir jos tampa seksualinėmis vergėmis. E, e, tai prasidėjo 2014 metais, e, kai Daesh perėmė jų, jų kaimus. Ir Iki dabar daugiau kaip 6000 moterų išėjęs į bendruomenės buvo pagrobtos Daesh kovotojų, jos yra e, per, pervežamos į keletą vietų Irake ir Sirijoje ir tampa e, seksualinėmis vergėmis. Tai yra ne, protų nesuvokiami nusikaltimai ir mes nedaug apie tai žinome. Apie 3000 moterų ir e, merginų, mergaičių galėtų būti išlaisvintos, tačiau vis dar yra nelaisvėje. E, paskelbdamos, e, paskelbdami Nadė Muradį ir Lamiją Ajibą Džar e, kandidatėmis, mes norėtume atiduokli, atiduoti duoklę toms mergaitėms ir moteriams, kurios tapo religinių ir tautinių mažumų auk, konfliktų aukomis ir genocido aukomis aukomis. Daesh e, specialiai vykdo etninį valymą, sistemiškai prievartaudamos moteris ir tai naudoja kaip karo ginklą. Tas pats buvo naudojama ir Bosnijoje, ir e, Afrikos regionuose, kariniuose, e, kariniuose konfliktuose. Ir tai nuolat kartojasi. E, tai nuolat e, e, tik tai keičiasi nusikaltėliai. Tai būtų svarbus signalas nusikaltėliams ir tai taip pat parodytų, kad jie sėdi bendruomenė, kuri nuolat yra pamirštama. šiame sunkiame istorijos etape nėra pamiršta. Ir tai būtų pirmasis, pirmoji Eura, Irako laureatė. Uh, Taip pat e, tikiuosi, kad ir kitos frakcijos palaikys šitą dvigubą nominaciją. Ačiū uždėmesi. Ahora tiene la palabra la señora Becerra por cinco minutos. Dėkuoju, ponė Besėra, penkias minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, negryšiu prie tų argumentų, kurie jau buvo pateikti kolegų, kadangi mes uh, remia tas pačias kandidatūras. Čia kalba sukasi apie labai jaunas moteris, kurios e, yra be galo drąsios, labai daug iškentusios. Jos e, buvo prievartautos tiek fiziškai, tiek e, dvasiškai, jos yra pasiryžusios ginti žmogaus teisės ir yra puikios kandidatės Sakarovo premijai. Nadė Murat e, visų pirma. Aš norėčiau, mes buvome susitikę su Nadė Murat e, vasario mėnesį, jinai buvo atvykusi į Strasbūrą, į žmogaus teisų pakomitetį ir mes išklausėme jos pasakojimą apie tai, kas e, įvyko. Jinai pasitikė teisingumu. Uh, tiki, kad teisingumas bus e, užtikrintas, jinai be galo drasi. Mes e, siūlome jos kandidatūrą ne todėl, kad jinai yra Daesh auka, ar todėl, kad jinai buvo kankinta, ar kad jos e, šeima buvo išžudyta. Ne dėl to mes siūlome jos kandidatūrą. Mes siūlome jos kandidatūrą todėl, kad jinai nusprendė nebūti auka. Jinai nori kovoti už tai, kad e, padėtis keistusi ir siekti to, kad e, tie baisumai, kurie buvo įvykdyti, būtų pasmerkti ir e, kad kaltieji atsakytų tarptautiniam baudžiamajam tribunolė. Tuo būdu mes prisidėtume prie jos veiks, veiklos ir tikslų ir padėtume toms moteriams, kurios e, yra įkalintos, kad jos būtų išlaisvintos. Sakarovo premija padarytų jų, tų, kurie kovoja už e, žmogaus teisės šioje srityje veiklą matomesnę. Dar keletą žodžių norėčiau pasakyti apie Nadę jinai keliauja po pasaulį pastaraisiais mėnesiais, jinai buvo paskirta Junktinių tautų geros varos ambasadorė, taip pat e, e, jinai buvo pakviesta į saugumo tarybą, e, buvo atvykusi į Europos tarybą čia Strasbūrė, lankėsi Graikijoje pabėgėlių stovykloje ir, ir kitur. Jinai pasakė vieną sakinį, kuris kuris puikiai apibūdina ją. Daešas e, sunaikino mano gyvenimą, mano šeimą, tačiau man lieka tikėjimas teisingumu. Visi tie, kurie dabar yra teroristų rankose, turi tikėti, kad teisingumas yra jų pusėje. Tai yra Nadios žodžiai. Tai ne žodžiai, kurie atsiranda dėl politinės motivacijos, tie žodžiai eina iš e, širdies, iš įsitikinimo, jinai tiki tarptautinę teisę, demokratiją, teisinę valstybę. Aš manau, kad e, mes tikrai turime paremti šią kandidatūrą. Abi šios kandidatės moteris yra jaunos, mes tikrai privalome jomis žavėtis, nes jos įkūnyje pasaulio ir, ir Europos laisvės dvasę. Aš norėčiau taip pat e, tą pačią progą padėkoti Vokietijai, kuri priėmė daug pabėgėlių tarp jų ir jezidų. Aš manau, kad e, mes tikrai turėtume didžiuotis, jeigu šios kandidatūros bus patvirtintos. Abi šios kandidatūros atspindi be galo didelę drąsą ir ryštą. Aš e, žinau, jog mes turime apsispręsti e, dėl vienos e, kandidatūros, tad mūsų frakcija remia Nadė Marat kandidatūrą. Dėkuoju, mums lieka dar viena kandidatūra. Pone, pone Besera jau pateikė komentarų. Atsiprašau. Pone Besera jau paaiškino, kaip viskas vyksta. Ar ponė Besera gali dar kartą pakomentuoti tą dalyką? E, e, visiškai teisingai pasakyta, galbūt ne visiškai išgirdote, noriu paaiškinti. Yra tik viena kandidatė, tiek Nadija Murat, e, E, ir e, Agi Bašar yra genocido, azidų genocido aukos, taigi iš esmės tai yra tas pats. Bet dėl techninių priežasčių, dėl administracinių klausimų, jos nebuvo traktuojamos kaip kiti, tačiau taip yra. Ankstes, ankstesnėms kandidatūroms pritarė kitos kelios frakcijos, tačiau Nadia Murad ir Lamija Bašar yra ta viena kandidatūra. Bus balsuojama dėl vieno, dėl, tai bus balsuojama kartu dėl abiejų, nebus balsuojama atskirai dėl dviejų. Tai yra tik techninis dalykas. Tai yra viena kandidatūra iš dviejų frakcijų, socialdemokratų ir. Uh, Al, ir Alde pristatė vieną kandidatūrą Nadiją e, Murat ir Lamiją. Tai yra bendra kandidatūra. Vienintelis skirtumas yra tai, kad Alde paminėjo tik vieną žmogų, Nadę, o socialistai du. Dvi moteris, Nadė ir Lamija. Taigi mes darome prielaidą ir priimame tą, e, tą pasirinkimą, kad bendra kandidatūra būtų dvi moterys. Taigi, Alde e, pasitraukė ir pritarė dviem kandidatūrom, e, dviem moterim vienoje kandidatūroje tai galbūt e, nėra taip sudėtinga. Yra viskas paprasta. Socialistai pa, nominavo dvi azidų moteris kaip kandidatės, o Aldi nominavo vieną iš tų moterų. Taigi, Aldi e, daro prielaidą, kad kandidatai yra du. Yra viena kandidatūra, kuri susėda iš dviejų moterų ir jai pritarė dvi frakcijos, tačiau tai yra viena kandidatūra, kuri apima dvi moteris kuriai, kurioms pritarė dvi frakcijos. Dabar kitas e, kandidatas Ilham Toti, kurį nominuoja mano kolega Ilham Kučiuk ir dar 42 nariai. Ir noriu suteikti žodį ponui Kučiuk. Ir taip pat bus video sužetas. Pone pirmininkė, man e, garbė pristatyti Ilan Tohti e, kaip kandidatą į 2016 metų Sakarovo premiją. E, jis e, pats žymiausias visuomenės intelektualas Kinijos Liaudės Respublikoje. Profesorius Ilan Tohti yra ekonomikos profesorius dirbantis Minzų universitete Pekine. Jis 1960 2009 metais e, pradėjo ten dirbti ir daugiau nei 20 metų jis veda e, taikų dialogą e, ir mm, kovoja už uigūrų kultūrinės ir religinės teises. Jis gynė jų ekonominės, politinės, kultūrinės, religinės teisės, kurios aktualios 11 milijonų uigūrų. Jū, Ir iš tiesų Per pastaruosius e, dešimtmečius Kinija smarkiai augo ir uigūrai negalėjo e, džiaugtis vienodomis ekonominėmis ir socialinėmis e, sąlygomis. Buvo vykdoma represinė politika, atvira diskriminacija prieš uigūrų mažumą. 2014 m. rugsėjį jis buvo nusiųstas, nuteistas laisvės timimo bausmė iki gyvos kalbos buvo. E, o, o tai yra žmogus, kuris daugelį metų e, e, taikiai kovojo už taikų sambuvį. Ir taip pasmetinės valstijos ir daugelis kitų užsienio vyriausybių bei žmogaus teisų organizacijų. Nuo to, kai jis buvo suimtas, ES ir Kinijos žmogaus teisų e, dialogo prioritetas buvo jo išlaisvinimas. E, Ta pati darė daugelis kitų NVO ir vyriausybių. E, Ilham Tohtė buvo nubaustas už labai svarbes vertybės, kurios šio laikinėje demokratijoje yra labai E, didelės reikšmės, nepriklausomai nuo jo e, kilmės ir religijos, jam, ir jam tokti e, tiki žmogaus teisėmis ir taikių sambuvių tarp etninių mm, mažumų demokratinėje Kinijos Respublikoje. Jo saviraiškos laisvė, žodžio laisvė, mirties akivaizdoje ir kitos pastangos E, valstybę privertė stengti, e, stengtis užkirsti jam kelią kalbėti e, žmonėms. Jis, nori paleng, jis norėjo palengvinti dialogą tarp Uigūrų ir Kinijos Respublikos savo tinklalapyje. Lapkričio mėnesį 2009 metais jis kalbėjo apie tai, kad jis yra pasirengęs būti įkalintas ilgam laiko arba netgi nubaustas mirties bausme nori atkreipti. E, tačiau nepaitant to, jis norėjo e, kovoti už savo žmonės toliau. Ir jis nuolat kovojo už e, taiką. Ir prieš uigūrų priespaudą. Iki jo suėmimo jis reikalavo, kad vyriausybė taikytų teisingas E, priemonės e, kaltindama ir e, nu, nuteisdama uigurus. Ir Europos parlamentas paskyręs jam Nobelio priemonę pasiūstų svarbę žinę, kaip reikia ieškoti dialogo, taikaus dialogo tarp skirtingų kultūrų, netgi kai vyksta ekstremalios politinės represijos. Dėkoju, o dabar norėčiau paleisti video sužetą. Ačiū.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 сөз болып қалған болса яғни милләтімге пайдасыз әрқандай сөз болған болса бұл әргіз менің сөзім емес Muchas gracias. Eh, quiero saber si algún colega quiere tomar la palabra. Dėkuoju. Ar, ar yra klausimų, komentarų, galbūt kas nors nori paremti tą ar kitą kandidatūrą. Nėra, viskas atrodo labai aišku, tad, kaip jūs žinote, balsuosime per Dėvę ir AFET komitetų bendrą posėdį ir paskui pirmininkų suėga priims sprendimą dėl kandidatų ir paskelbs jį spalio 27 dieną. O gruodžio 12 dieną Strasbūrė vyks diskusija, vyks bendras e, AFET, DV ir DRUA komitetų posėdis ir jo metu paaiškės, kas gauna premiją. O premijos įteikimas gruodžio 14 dieną taip pat Strasbūrė. Dėkuoju visiems už dalyvavimą už dėmesį. Susitiksime spalio 11 dieną.